EPP e prašo trečią darbo tvarkės punktą, tai yra įtraukti komisijos vicepirmininko arba e, vyriausiosios įgaliotinės e, pasisakymą dėl situacijos Venezueloje. Po diskusijų siūloma renkti rezoliuciją, dėl kurios būtų balsuojama ketvirtadienį. Pone pirmininkė, kai E, šitas parlamentas Venezuelos opozicijai įteikė Sakarovo premiją, mes pasisakėme už demokratiją Venezueloje. E, gegužės mėnesį vyks tariami rinkimai Venezueloje. Mes turėtume pasirūpinti, kad tie rinkimai neįvyktų. Todėl būtų geriausias e, dalykas, kad mes pasakytume aiškiai tokius dalykus, kad mes nepripažinsime šitų tariamų rinkimų rezultatų, kad mes reikalaujame iš Maduro režimo ne renkti tų rinkimų, o e, toliau vesti dialogą su opozicija, kad e, veiktų demokratijos principai. E, E, taip pat neturėtų tose rinkimuose dalyvauti jokie e, stebėtojai iš ES dėl to, kad mes neturime tapti Maduro sąjungininkais. Sąjungi... E, Maduro buvo išrinktas rinkimuose, kurių rezultatų nieks nepripažįsta. Jeigu įvyks tie rinkimai, tai tuomet jis tarsi įsitvirtins pozicijoje. Manau, kad mes ir toliau turime tęsti tradiciją, kurią pradėjome įteikdami Sakarovo premiją ir palaikyti Venezuelos opoziciją. Panas Kozamorai. Mes e, pasisakome prieš šį pasiūlymą, nes tai nėra tinkamas pasiūlymas, tai yra tik tai bandymas kištis į rinkimus, e, žinant, kad jūsų bičiuliai nelaimės tų rinkimų. EPP e, yra e, pasisako tik už tuos rinkimus, kur laimi jų partijos. Ir tik tai, kai jų bičiuliai e, laimi, tada jie pripažįsta tokių rinkimų rezultatus. O kai vyko Venezueloje steigiamasis posėdis, e, jūs kritikavote tą posėdį dėl to, kad jūsų bičiuliai nedalyvavo. Iš tiesų rinkimai ne dėl to vyksta, kad laimėtų kažkas. EPP kaip tik siekia destabilizuoti šią valstybę ir nori pasiekti to, ko nepavyksta pasiekti kai kuriems jūsų bičiuliams e, pasitelkus smurtą. Baikite e, tokią destabilizavimo poziciją, paraginkite savo bičiulius iš opozicijos eiti į dialogą. Pone Keller. Thank you. The situation in Venezuela is Dėkoju. Situacija Venezueloje labai rimta ir labai sunki. Ja, tikrai, ja reikia žiūrėti labai rimtai, tačiau EPP elgėsi ne pagal 157 taisyklę, kur sakoma, jeigu uh, yra skubi uh, situacija, tai uh, dis, diskusijoje nebus aptariamas tekstas, kuris nebus pateiktas nariams bent jau prieš 24 valandas. Taip neatsitiko. Ir uh, buvo nuspręsta, kad uh, dėl to bus balsuojama ko, uh, ir bu, tas sprendimas buvo priimtas priimtas kovo antrą. E, taigi, e, praėjo du, mė, e, du, mė, du mėnesiai. Ir pagal šią taisyklę visos frakcijos turi turėti, turėjo turėti galimybę susipažinti su šiomis pakeistomis taisyklėmis, su šiuo tekstu. Mes tas taisyklės turime dėl priežasties ir jų negalime pakeisti. Ačiū. Ponas Gonzalės. Jeigu demokratija E, Venezueloje yra tikrai labai svarbi, tad mes turime e, nebandyti e, dėl jos kovoti dėl procedūrinių sumetimų. Galiausiai mes kalbame apie demokratiją ir jeigu mes kūrėme kažkokias taisyklės prieš pastatomas demokratijai, tai nėra, nėra pretekstas neparemti demokratijos. Nereikia parodyti, kad e, tai skubi situacija, tai akivaizdu, pasižiūrėkime į e, e, tvarkaraštį. Matome, kad rinkimai vyks gegužės 20, taigi arba dabar turime kažką pasakyti, arba rezoliucijos nebus. Ir aš pasisakau už rezoliuciją, jūs galbūt pasisakote prieš. Tačiau mes bet kokiu atveju organizuokime diskusiją ir mes persiuskime tai, ką esame sakę ankstesniosiuose mūsų rezoliucijose ir mūsų pirmininkas pasirašytų jas. Honorable González Pons. Senor González Pons. Ponas González Pons. Yo entiendo que usted. Aš suprantu, ponė González Pons, kad jūs norite diskusijos susitaręs su e, SKA be rezoliucijos ir po diskusijos. Po diskusijos bus parengta e, pirmininko parengtas pirmininko pareiškimas, kuriuo bus apibendrintos apibendri rezoliucijų tekstai, dėl kurių mes esame anksčiau čia balsavę. Ar taip siūlote? Taip, tai yra kompromisinis pasiūlymas, ponė pirmininkė. Ir jeigu pritarsite, mes su tuo susitaikysime, jeigu ne, mes siūlome balsuoti dėl mūsų pasiūlymo. Pone Kėda? Nelabai suprantu. Uh, Kai kalbėjome apie ankstesnės rezoliucijas, mes nieko nekalbėjome apie gegužės rezoliuciją. Suprantu jūsų ketinimus turėti tą rezoliuciją, tačiau apie ją turėjote pranešti anksčiau, praėjo du mėnesiai. Ir e, jeigu jūs ketinate pateikti kažkokią deklaraciją, pareiškimą, kurią e, e, parengė viena ar kita frakcija, tai reiškia, mes nesilaikysime jokių procedūrų. Mes galime padiskutuoti, tačiau diskusijos pagal 157 taisyklę mes rezoliucijos turėti negalime. Ačiū. Honorėlė Skakeller. Pone Kela. Ponas Gonzalės Pons pateikė pasiūlymą. E, diskusija be rezoliucijos e, ir tada pirmininkas pateikia deklaraciją pagal tas rezoliucijas, kurias, paskutinės rezoliucijas, kurias patvirtino Europos parlamentas. Ar jūs sutinkate, ar balsuosime? Be abejo, e, galite deklaruoti tai, kas parašyta rezoliucijose, tačiau dabar rezoliucijose nebuvo kol kas nieko pasakyta apie gegužės mėnesio e, rinkimus, todėl e, tai būtų prieštaravimas. Mes galime ir balsuoti. L'onorevole González Pons, per avere il dibattito con risultati. Gerai, jeigu norite diskusijos su rezoliucija, tai e, ponas Gonzalės Pons nori, kad šią diskusiją būtų skubi ir tik tokiu būdu mes galime turėti išbaigtą rezoliuciją. Ir ponė e, Kelas sako, kad jeigu e, nepaprašai laikydamasi skubių procedūrų taisyklių, tai mes turime balsuoti, negalime, laikyti, negalime turėti rezoliucijos be diskusijos. Taigi, ar mes norime dabar balsuoti už skubų, skubę diskusiją apie Venezuelą, po kurios bus bus rezoliucija, ar jūs norite e, diskusijos be rezoliucijos. Taigi, pirmiausia, balsuojame, ar, nus, ar mes apskritai organizuojame skubę diskusiją su rezoliucija dėl Venezuelos. Balsuojame. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pasiūlymas patvirtintas, taigi turėsime skubę diskusiją e, su rezoliucija dėl Venezuelos. Dėl rezoliucijos bus balsuojama rytoj. Kolegos, diskusija jau įvyko. Galėsite kalbėti po to. Jūs nesilaikote taisyklių, pirmininkė. Nes tam, kad turėtume rezoliuciją, tai frakcijos bent jau prieš 24 valandas turi gauti rezoliuciją savo kalba. EPP stengiasi pakeisti taisyklės taip, kaip e, viskas vyksta Ispanijoje, kur e, daug korupcijos. Pirmininkas, jeigu e, tai yra skubi diskusija, jūs pakartojate tai, ką e, sakė Skela labai aiškiai. Aš sakau, jį teisingai sako, kai kalbame apie diskusiją, tačiau ponas Gonzalės Pons prašo skubios diskusijos ir sku, e, po skubios diskusijos galima parengti rezoliuciją. Todėl mes e, siūlome, kad diskusijos pasiūlymas būtų pateiktas šiandieną iki 6 vakaro, o pakeitimai iki 8 vakaro. Ir e, iki 11 galima prašyti dėl balsavimų, e, pateikti prašymus dėl balsavimų dalimis. GUE paprašė, kad po tarybos ir komisijos pareiškimų dėl um, aukų apsaugos e, Europos Sąjungoje e, vyktų diskusija apie Manadą bylą. Ir e, mes e, siūlome patvirtinti e frakcijos pasiūlymą. GUE. E, šiandieną Ispanijoje labai daug moterų jaučiasi, kad teisės, e, teisėjai saugos institucijos jas daug mažiau saugo nei prieš kelias savaitės e, nuo tada, kai teismas prieš keletą savaičių prieėmė sprendimą dėl grupinio išprievartavimo. Jauna moteris buvo išprievartauta E, daugelį kartų ir teismas nusprendė, kad tai buvo tik piknaudžiavimas, nes smurtas nebuvo e, naudojamas, nebuvo gazdinimo. Tai yra didžiulė gėda. Ir Stambulo konvencija e, reglamentuoja bet kokį išprievartavimą, kai tai yra lytinis aktas be sutikimo. Ir Būtent toks yra išprievartavimo apibrėžimas. Mes baiminamės, kad šita baimė neišplistų toliau už Ispanijos ribų į kitas Europos šalis. Tad labai svarbu e, organizuoti šią diskusiją. Svarbu, kad išprievartavimo e, savoka būtų harmonizuota visose valstybėse narėse ir tokie nusikaltimai nebevyktų. Ačiū. Chiede la parola onorevole Estera Sferagut per un intervento contrario. Dėkoju, Estera Feragut. Dėkoju, pirmininkė. Mes suprantame tą pyktį. Visi norime visiškai netoleruoti e, smurto, lytinio smurto, agresijos ir sutinkame, kad valstybės narės turi pasirašyti Stambulo konvenciją. Tačiau, e, kalbant apie teismo sprendimų kritiką, žinome, kad teismai turi laisvę tose šalyse, kur yra teisės viršenybės principas, tad teisėjai tiesiog vykdo savo darbą ir yra būdų, yra apeliacinių instancijų ir Ispanijoje, ir yra dar du, dvi apeliacinės instancijos, į kurias galima kreiptis šioje byloje. Aš taip pasisakau už diskusiją ir už pokyčius ateityje ir turime užtikrinti, kad mes pasirašytume Stambulo konvenciją, tačiau mes negalime kvesionuoti teismų e, nepriklausomumo e, teisės. Ačiū. Pone Skakela. Gerai, balsuokime dėl šio GUE NGL frakcijos pasiūlymo. Ar dar kartą norit pasisakyti? Vardinis balsavimas. GUE NGL pasiūlymas. Balsuoti pradėjome. Il voto è chiuso. Balsuoti baigiame. Pasiūlymas priimtas. Tarybos e, deklaracija ir komisijos pareiškimas dėl ne, Ispanijos taikymo, e, dėl Ispanijos e, gebėjimų taikyti tarptautinius standartus lytinio smurto atveju bus įtrauktas į darbo tvarkę ir bus kalbama apie aukų apsaugą ES lygmenių. Žalieji pasiūlė papildyti e, darbo tvarkę dėl JAV taikomų tarifų plienui ir aliuminiui. Pone Ska Kela, paaiškinkite pasiūlymą. Mėly kolegos, JAV tarifai, kurie bus arba nebus taikomi ES prekiams yra labai plačiai aptariama visoje ES tema. Ir nors mes, kaip teisės aktų formuotojai, nelabai žinome, ką daro komisija ir ką tik e, šiandien vyko slaptas susitikimas, susitikimas už uždarų durų, kur, iš kurio kolegos gavo įdomios informacijos apie tai, kas vyksta, bet mes manome, kad plačiau reikia pasidalinti tą informaciją su mumis visais ir viešai ją paskelbti. Komisija matyt bando gauti įgaliojimus dėl naujų priekybos dėrybų su JAV dar šį mėnesį. Ir jeigu mes, Europos parlamentas, norime tarti savo žodį, kas turėtų būti surašyta įgaliojimus, dėl ko komisija gali ir negali dėrėtis, tai tuomet mes turime apie tai pasikalbėti dabar. Šioje plenarnėje sesijoje mes negalime laukti Strasbūro sesijos, kadangi iki to laiko įgaliojimai jau bus įsigalioję. Taigi prašau jūsų sutikti surenkti diskusijas dėl šio klausimo per šią mini sesiją, kad mes parlamentas tartumėme savo žodį. Dėkoju prego per parlare contro Kas norėtų pasisakyti prieš? Ačiū, ponė pirmininkė. Politikoje gan dažnai žmonės pirmiau pasako, po to pagalvoja. Ir EPP vardu aš norėčiau siūlyti nerengti šių diskusijų su komisijos pareiškimu per šią plenarinę sesiją. Mes mielai aptartumėme šią temą Nebūtinai aš manau, kad e, labai smarkiai išsiskiria mūsų nuomonės dėl Trumpo taikomų, e, Trumpo taikomų e, tarifų plienui ir variui, bet mes kol kas neturime jokių detalių apie tai, kas buvo paskelbta vakar. Taigi mes galime pasiskaityti ir pamastyti prieš pradėdami apie tai kalbėti. Ir tai nereiškia, kad šį kartą arba niekada. Gegužės mėnesį bus dar viena plenarinė sesija, mes tada turėsime laiko susipažinti su detalėmis ir galėsime nusiųsti bendrą stiprų signalą iš šio parlamento, bet ne prieš tai, kai dar net nežinome, kas buvo nuspręsta Vašingtone. Dėkoju. Per quanto mi risulta, onorevole Skakeller. Kągi, iš to, ką supratau, ponia Skakeller visuomet pirma pagalvojo po to, pasisako, gal nebūtinai jai pritarėte, bet aš manau, kad ji prieš kalbėdama visuomet pamasto apie tai, ką sakys. Taigi siūlau balsuoti vardiniu balsavimu. Kas pasisako už žaliųjų siūlymą? Voto chiuso. Balsavimas baigiamas. Pasiūlymas atmestas. Ketvirtadienį prieštaravimas pagal 106 taisyklę dėl cukrinių, cukranendrių ar modifikuoto cukraus. Ar galime laikyti tai patvirtinta? Puiku, keliaujame toliau. Perėsime komisijos, prie komisijos pareiškimo ir sprendimo dėl daugiametės finansinės programos po 2020 metų paketo. Aš norėčiau padėkoti pirmininkų Junkeriu už tai, kad jisai sutiko atvykti ir pristatyti.